E, galutinę darbo tvarkę patvirtino spalio pirmą pirmininkų sueigą. Pagal 149 taisyklę jums išplatinta, niekas neprašė pirmadienio darbo tvarkės pakeisti. Tarėkime e, tuomet prie antradienio. Europos liaudės partijos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į pirmininką ir prašė, kad E, užsienio reikalų e, vyriausiai galiotinė, komisijos vicepirminkė, padarytų e, pranešimą apie padėtį Gruzijoje, konkrečiai apie Gigi Ugulavą atvejį. Suteiksiu žodį ponui Kristianui Prėda, kuris pristatys EPP frakcijos vardu šį prašymă. Ședintă, grupul PPE dorește să includă Ačiū subjektą. Uh, Dėkuoju pirmininkė. EPP frakcija norėtų, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę, kad būtų kalbama apie selektyvų teisingumą Gruzijoje. Mūsų nuomonė šis klausimas labai svarbus. Turėtume kalbėti apie teisingumą ir ryšius tarp teisingumą teisėtvarkos ir politinės sistemos Gruzijos Respublikoje. Raginu kolegas iš Aldė, e, socialdemokratų frakcijos, jie visuomet labai e, karštai gina Gruzijos vyriausybę. Turėtumėte suprasti, kad šis klausimas labai svarbus ir raginu jūs palaikyti šį pasiūlymą. E, ypač kreipiuosi į kolegas socialistus. Europos Sąjungoje jie remia ministrą pirmininką, kuris yra e, Rumunijos e, ministras pirmininkas ir kuris taip pat yra kaltinamas tam tikrais e, nusikaltimais. Ačiū, ar kas nors už nori pasisakyti? Ponas Golniš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad aš pritariu iš esmės visoms iniciatyvoms, kurių tikslas yra pasmerkti e, selektyvinio teisingumo vykdymą. Tačiau aš manau, kad mes kartu turėtume nepamiršti, kad e, selektyvinis teisingumas taikomas ir ES viduje, pavyzdžiui, Graikijoje. Ir Žinome taip pat, kad ir Vokietijoje yra tokių atvejų, ir Prancūzijoje. Ir tenai yra atvejų taip pat, kai taikomas yra selektyvus teisingumas. Dėkoju, sako pirmininkė. Kas pasisako prieš? Ponas Geriro. Ačiū man atrodo, pasiūlymas pono Prėdos yra rimtas ir ponas Golnišas pritarė tam pasiūlymui. Tačiau mes e, galbūt neturėtume kalbėti apie šį konkretų atvejį, bet apie tai, kaip e, vyksta darbas Europos parlamente. EPP e pateikė šį klausimą kitų metų, tada nebuvo pritarta tam klausimui ir EPP vėl kreipėsi į plenarinę sesiją, kad būtų įtrauktas darbo tvarkė šis klausimas. Aš nežinau, man atrodo, kad tai yra neprimtina, nege, negalime taip dirbti parlamente. Dėkoju, dabar balsuosime kas už tai, kad darbo tvarkė būtų pakeista. Prašau pakelti rankas. Kas prieš? Atmesta. Kolegos, atmesta. Aš e, galiu paskelbti elektroninį balsavimą. Prašom. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Kolegos, balsavimas baigtas. Atmesta antradienio darbo tvarkė lieka nepakeista. Dabar trečiadienis. Europos vieni kairieji, e, Šiaurės žalių kairių frakcija kreipės, e, paprašė, kad komisijos vicepirmininkė, vyriausiai užsienio e, reikalų galiotinė, padarytų pranešimą apie Afganistano įvykį, kai buvo apšaudyta gydytojų besienų ligonė. Ir dabar e, suteiksiu žodį, suteiksiu žodį poniai e, Cimer, kuri pristatys pasiūlymą. Pone pirmininkė, mano frakcija teikia prašymą pagal darbo tvarkos taisyklės e, dėl šių diskusijų be rezoliucijos būtent šio klausimu, kai e, Afganistane kunduse buvo e, apšaudytas e, gydytojai be, be sienų ligoninė. Ir mes taip pat norime, kad į tą diskusiją įsitrauktų ir ponė Mogerinė ir aš tikiuosi, kad ir kitos frakcijos taip pat įsijungs ir pritas šias diskusijai. Ir šio, šio iš, išpolio atveju buvo e, nukentėjo daugybė žmonių, 12 vaikų e, žuvo, keliol, iš viso 14 asmenų e, neteko gyvybių, daugybė buvo sužeistų. Ir e, tai įvyko e, vidurį nakties ir maždaug. Ir per 15 minučių išpolis buvo išvykdytas keletą kartų. E, Tai, tai yra didelė ligoninė, kurioje yra daugybė įvairiausių e, įrenginių, yra įvairių palatų skirtų skirtingiams, e, e, skirti, nuo skirtingų, dėl, nu, įvairiems, įvairiems ligonėms gydyti. Ir tarptautinė koalicija ir Afganistano karinės pajėgos apie tai žinojo ir stengiasi tam užkirsti kelią, tačiau vis tiek tas išpolis buvo įvykdytas. Ir mes turime turėti omenyje, kad Europos Sąjunga e, būtent Afganistane daugiausiai dėmesio skiria e, vystimosi pagalbos teikimui. Ir ten ypatingai daug dėmesio, e, daug, daug pastangų deda ir labai daug dirba gydytojai be sienų. Dėl to mes manome, kad ši tema yra labai svarbi. Pone Harms, už. Savo frakcijos vardu pritariu Gami pateiktam pranešimui, kuris buvo labai gerai pagristas, e, tarp prašymui, kuris buvo pagristas. Ir turiu pasakyti, kad e, reikia e, prisiminti ir pono Obamos pateiktą pareiškimą, kuris skelbė, jog bus atliktas išsamus tyrimas šio išpolio. Tačiau aš manau, kad mums reikia tarptautinių debatų šią temą. Ypač dėl to, kad Afganistane E, vykstantis įvykiai kelia didžiulį pasibaisėjimą ir mums reikia e, diskusijų e, apie situaciją šioje šalyje. Ir aš manau, kad atitinkam, atsižvelgiant į dabartinę padėtį pasaulyje, Afganistano klausimas E, būtent dėl ponios Cimer aprašytų įvykių turėtų būti įtrauktas į mūsų, mūsų darbo atvarkę. Dėkoju, ar kas nors nori pasakyti prieš šį pasiūlymą? Jeigu taip nėra, e, kviečiu balsuoti, kas už tai, kad būtų pakeista darbo atvarkė, kelkite rankas. Kas prieš? Šis pasiūlymas patvirtintas. Tai reiškia, kad kolegos Man buvo visiškai aišku, kad dauguma balsavo už, bet galime patikrinti elektroniniu balsavimu. Prašom balsuoti. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Kolegos, Patvirtintas pasiūlymas. Trečiadienio darbo tvarkė atitinkamai keičiama. Bus padarytas pranešimas trečiadienį ryte šio klausimu ir posėdis prasidės 8.30 minučių. Jūs norite pasisakyti? Prašom. Ne dėl darbo tvarkės galbūt, bet dėl antradienio e, diskusijų dėl taip vadinamo dizelgeito. Aš suprantu, kad pirmininkų sueiga sutarė, jog vicepirmininkas e, Timmermans e, bus pakviesas į šią diskusiją, bet matome, kad komisijos narė Bienkovska, kuri atsakinga už įmonės, vidaus rinką, pramonę, dalyvaus posėdėje, bet šis klausimas yra nepaprastai svarbus, tai susijęs su mūsų aplinkosaugos e, konkurencingumo politika valdysenos klausimais ir galbūt kitais dalykais. Keturi komitetai susijęs su šiuo klausimu, tai mes norėtume pasiteirauti, kodėl komisija nesižvelgia į mūsų prašymą atsiųsti vicepirmininką komisijos Timermansą, kuris galėtų dalyvauti diskusijoje. Dėkuoju. Komisija sprendžia, kas dalyvauja diskusijose. Ir e, drįstu pasakyti, kad komisijos nariai kalba komisijos visos e, vardu atvykę čia. E, E, dėl ketvirtadienio darbo tvarkės e, negavome jokių prašymų. Galime pasakyti, kad e, darbo tvarkė jau patvirtinta, bet ponas Mesešmit dėl darbo, tvark, darbo tvarkos. Dėl trečiadienio norėčiau pasisakyti. Dėl balsavimo, dėl mūsų kalendoriaus numatyto. Terminas pateikti pakeitimas yra rytoj. Ekar frakcija yra pateikusi pakeitimą, kuris riboja Strasbūro sesijų dienas, nuo, mažina, siūloma mažinti jas iki, nuo 4 iki 3. Ponas Šulcas e, nusprendė, kad tai neprimtina ir nepateikė jo iš, jokių iškių motyvų. E, e, kažkas iš administracijos paaiškino, kad tai e, prieštarautų protokolui ir įprastiniai teisiniai tvarkai. E, Maničiau, kad reikėtų kur kas geresnio, išsamesnio paaiškinimo e, dėl to, kodėl neprimtas tas pakeitimas ir norėtume, e, kad būtų pateiktas išsamesnis aiškinimas vertinamas teismo sprendimo patvirtinto 2012 me, paskelbto 2012 metais. Jeigu neturėsime gilios teisinės analizės, tai nėra jokios prasmės balsuoti dėl kalendoriaus pasiūlyto ar dėl pakeitimų. Dėkuoju. Man atrodo, jūs e, žinote, kad šis klausimas kilo 2014 metais. E, tas pats pakeitimas buvo jau tada įvertintas kaip nepriimtinas, e, nes teisės tarnyba pateikė tokias išvadas. Ir šis sprendimas, dėl šių metų sprendimas dėl pakeitimo yra taip pat neprimtinas, bet aš užfiksavau jūsų pastabas. Ponas Prėda, jūs dėl darbo tvarkos? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau. Taip, aš norėčiau pakalbėti apie ketvirtadienį, kai bus nagrinėjamos skubos, tvar, nagrinėjami, skubos tvarka nagrinėtiniai klausimai. Tenai yra numatyta svarstyti keturis klausimus. Aš, o ne trys. Aš norėčiau priminti Jums, kad pagal 135 darbo tvarkos taisyklės reikalaujama, kad bendras skubos tvarka nagrinėtinų klausimų darbo tvarkėje skaičius negali būti didesnis nei e, trys klausimai. O dabar aš suprantu, jau siūloma mums nagrinėti keturis klausimus dėl to, kad parlamento pirmininkas ponas Šulcas pareikalavo, kad mes atranktume ketvirtą klausimą. Taigi jisai dar kartą pažeidė mūsų darbo tvarkos taisyklės. Aš raginu jūs laikytis darbo tvarkos taisyklių ir uh, palikti darbo tvarkė tik tai tris klausimas. Taip turėsime pakankamai laiko visiems jiems išsamei aptarti. Dėkoju, ponia Preda. Jei aš gerai suprantu, pirmininkų suoigoje buvo susitarta dėl šio klausimo ir niekas neprašė pakeisti darbo atvarkės projektų. Tačiau jūs, jūs išdėstėte savo nuomonę labai aiškiai ir mes ją perduosime ir pirmininkui, ir jo tarnyboms. Kolegos, dabar siūlau perėti prie pirmojo mūsų šio vakaro darbo atvarkės.